accertamento da parte di quest'ultimo delle informazioni classificate e detenute dal Consiglio su materie che non rientrano nel settore della politica estera e di sicurezza comune. Svarstysime klausimą apie tarybos turimosios slaptintos informacijos klausimais nesusijusiai su bendraus saugumo politika. Perdame Europos parlamentui. Žodis pranešėjai, ponai Hefneriui, kalbėti keturias minutės. Ačiū, ponė pirmininkė. Mėly kolegos, šiandien galime žengti svarbų žingsnį su